Okay, colleagues, welcome to this joint part of. Kolegos, sveiki susirinkę į bendrą AF3D e komitetų posėdį. Praėjusią savaitę ar dar anksčiau rengėme posėdį bendrą, taip pat kalbėjome apie pakeitimus dėl pabėgėlių ir migrantų judėjimo ir ES e, išorės veiksmų. Turime du pranešėjus, Valenciano ir Dijas Demera. Balsavimas ilgas, daug dirbta parengiant, rengiant kompromisus. Ar pranešėjai nori nors pasakyti prieš pradedant balsavimą, Augustinai, kur tu esi? Ar norite ką nors pasakyti prieš balsavimą? Prašom paklausyti. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Elenai už jos labai konstruktyvų, veiksmingą požiūrį. Tai, kas atrodė iš pradžių labai sudėtinga, komplikuota, buvo padaryta labai sėkmingai. Na, aišku, dar pamatysime šio balsavimo metu, tačiau aš manau, kad mums pavyks parengti tai, kas išplaukia iš mūsų bendrų interesų labai svarbioje srityje, komplikuotoje srityje. Na, kolegos, bus vienas žodinis pakeitimais, balsuosime dėl jo paskutinio. Na, o dabar pradedame nuo 108 pakeitimo už, prieš, susilaiko atmestą. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 127 ir 28 identiški. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 129 atkrenta, 130 už, prieš, susilaiko atmestas. 131 už, prieš susilaiko. Patikrinkime, 131 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 132 už, prieš, susilaiko atmesta. 134 už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmestas, bet patikrinsime. 134 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas vos vos. Verta patikrinti. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau. 152 už. Prieš. Susilaiko atmestas. Trečias kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 167 už prieš susilaiko patvirtintas. 168 už prieš susilaiko reikia patikrinti. 168 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 169 už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 193 už, prieš susilaiko patvirtintas. 197 už, prieš susilaiko atmestas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 2-2-1 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 223, 224, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 225 už, prieš, susilaiko atmestas. 226 už, prieš, susilaiko atmestas. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtintas. Toliau dalimis dėl 241 pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Pirmoji dalis, 241. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. EPP per daug vienu balsu. Dabar baigiame balsavimą. Atmestas. Antroji dalis. 241 už, prieš, susilaiko atmestas. 245 už, prieš, susilaiko atmestą. 246 už, prieš, susilaiko atmestas. 247 už, prieš susilaiko atmestas. 248 už, prieš susilaiko patvirtintas. 249 už, prieš susilaiko atmestas. 250 už, prieš susilaiko atmestas. 251 už, prieš susilaiko atmestas. 252 už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 271, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 272, 273, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 274, už, prieš, susilaiko patvirtintas. 275, už, prieš, susilaiko atmestas. 276 už, prieš susilaiko patvirtintas. 277, 278 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 279 už, prieš susilaiko patikrinsime. 279 balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Tryliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Keturioliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 292, 3 04 identiški, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 293 už, prieš, susilaiko atmestas. 296, 297 identiški už, prieš, susilaiko patvirtintas. 300 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 302 ir 299 identiški, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 303 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 303. Nebuvo aišku, kaip kas e, balsavote. Dabar viskas aišku, balsavimas baigiamas. Patvirtintas didelė dauguma. Atsiprašau mano kolegai iš socialistų frakcijos neaiškiai e, rodė, kaip jie balsuoja. 15 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 332 už, prieš susilaiko patvirtinta. 333 už, prieš susilaiko patvirtintas. 334 už. Tikriname 333. Gerai, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atkrenta. Nu, jis atmestas. Atmestas. 334. Už, prieš. Susilaiko. Tikriname. 334. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 335 dvi dalis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Atsiprašau. Kas už? Prieš. Susilaiko. Tikriname pirmąją dalį. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Antroji dalis kas už. Susilaiko atmesta. 3, 3, 6 ir 3, 3, 7 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 3, 3, 8 už. Susilaiko patvirtintas. 339 už. Prieš susilaiko. Patikrinsime 339. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 341 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau po dviejų puslapių 362, 363. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 364, dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis. 364 už. Prieš susilaiko patvirtintas patikrinsime naujo pirmininko, naujo pirmininko pakeitimo antrąją dalį. Tikriname. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 458 atkrenta, 366 kas už, prieš susilaiko atmestas. 17 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 384 už prieš susilaiko atmestas. 387 už prieš susilaiko patvirtintas. 388 už, prieš, susilaiko patrintas. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko patrintas. 406 už, prieš, susilaiko atmestas. 407 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 412 atkrenta, 408 už, prieš, susilaiko. Niekas nekelia rankų. Patikrinkime 408. Prašom rodyti socialistai. Rodykit, ar visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 409 už prieš susilaiko atmestas. 410 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko, patikrinsime balsavimą dėl pirmosios dalies, pradedame. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. EPP vienu per daug. Dabar gerai, balsavimas baigiamas. Atmestas. Nereikėjo to balsą. Antroji dalis 410 pakeitimo už prieš. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 422 už, prieš, susilaiko atmestas. 423 už, prieš susilaiko patvirtintas. 424 už prieš susilaiko patvirtintas. Atmestas. 425 už prieš susilaiko patvirtintas. 428 už atkrenta, atsiprašau. 21 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 432, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patikrinkime antrąją dalį, balsuojame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Vos, vos. 431, 434 identiškai. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 435 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 436 už, prieš susilaiko patvirtintas, 437 už, prieš susilaiko patvirtintas, 20 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 450 už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime gerai. Niekas nepasijudino net. 450. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Keturi penki vienas už, atsiprašau, čia dalimis, pirmgalės už, prieš susilaiko, tikriname balsavimą dėl pirmos dalies, balsuojame. Baigiame. Atmestas. Antroji dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta. 4, 3, 4, 5, 4. Identiškai kas už. Prieš susilaiko atmestas. 4, 5, 6 už. Prieš susilaiko atmestas. 457 už, prieš susilaiko atmestas. 459 už, prieš susilaiko patvirtintas. 460, 461, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko. Tikriname pirmąją dalį, 460. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Antroji dalis Nebalsuojame. 462 už, prieš, susilaiko atmestas. 463 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 464 už, prieš, susilaiko atmestas. 465 už, prieš, susilaiko atmestas. 466 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 467 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 24 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 477, 487 už, prieš susilaiko patvirtintas. 478 už, prieš susilaiko patvirtintas. 479 už, prieš susilaiko tikriname. 479 Balsuojame, balsavimas baigiamas, atmestas. 480 už, prieš susilaiko atmestas. 482 už, prieš susilaiko atmestas. 25 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 497 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pasitikrinkim. 497 pakeitimas pradedam balsuoti. visi balsavo. Balsavimas baigtas. Baigime balsuoti. Atmesta. 498 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 499 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 500 kas už, prieš susilaiko atmesta. 501 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 5 26 kompromis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 508 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 509, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 510, 511, identiški, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 512, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 513 ir 14 identiški, kas už, prieš susilaiko patvirtinti. 27 kompromisų pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmeta, priimta. Dabar 533 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 534 kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkiam dėl šio. 534 pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. Atmesta didžia, didelė balsų dauguma. Vis atsiprašau dėl darbo tvarkos. Norėjau, kad truputėlį pat, būtų patraukta kamera, nes kitaip jūs neprisuskaičiuojate mūsų balsų. Aš labai dėmiai skaičiuoju ir viską matau. Bet galbūt e, galėtų operatorių šiek tiek pakeisti poziciją. Taigi 5, 3, 5, 40, 561, kas už prieš susilaikė priimtas, 544, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 5, 4, 1, kas už prieš susilaiko atmestas. 5, 4, 2, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 5, 4, 3 5, ir 4, 8, 3, identiški pakeitimai, kas už prieš susilaiko priimti. 544 ir 484 pakeitimai identiški, kas už prieš susilaiko priimta. 545 ir 485 identiški pakeitimai, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 546, 486 identiški pakeitimai, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 547, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Na, kad dar bus. Dabar 29 pakeitimo, e, kompromisas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 30 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 31 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 32 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 41-42 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 303 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 304 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 305 35 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 68 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkim dėl 68, pradėkim balsuoti. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 69. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 75. Kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkim. Dėl 75. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 76 už. Prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. 76 pradėkime balsuoti. Daug susilaikiusių kolegų. Baigime balsuoti. Atmestas. Kartais rankos kyla skirtingų metų ir kartais sunku suprasti, ar susilaikote, ar balsuojate prieš. 77, 74 identiški, kas už prieš susilaiko priimtas. 36 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 95 už, prieš susilaiko atmestas. 96 už, prieš susilaiko patvirtintas. 99 už, prieš susilaiko patvirtinta. 103 už, prieš susilaiko patvirtinta. 104 už, prieš susilaiko atmestas. 106 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisinis pakeitimas numeris 37, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Konsultuojimai dalis. Nurodomoji dalis. Pirmoji, kas už prieš susilaiko patvirtinta, antroji, kas už prieš susilaiko atmestas, trečia, už prieš susilaiko atmestas. Žodinis pakeitimas numeris 2, šešėl, ben, bendro, bendrautorius, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Žodinis trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. Septintas už, prieš susilaiko, patvirtintas. Aštuntas už, prieš susilaiko, priimtas. Devintas už, prieš susilaiko, atmestas. Dabar dėl komitetų nuomonės. Dar daugiau balsavimo. Dabar biudžeto komiteto nuomonė. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečia, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirta, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas atkrenta, septinta atkrenta dabar lybė komiteto nuomonė. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko, patvirtinta. Trečia, kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Vienuolikta dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, dvylikta už, prieš susilaiko priimta. Aštuoniolikta dalis balsavimas dalimis. Pirmoji, kas už, prieš susilaiko, patvirtinta antro dalis, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkim dėl antros, 18 dalies, antros dalies. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 19. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 26 dalis. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 29. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkim dėl 33 dalies lybė komiteto nuomonė. Nežinau, kaip koks bus rezultatas, pradėkime balsuoti, nes man neaišku, kaip jūs balsavote. Baigiame balsuoti, patvirtinta nedidelė balsų persvara. 304 dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 306 dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir dabar, kolegos, periname prie naujo žodinio pakeitimo, kurį pateikė bendrautorė ponė Elenai. Suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Mes norime stengtis, kad šis pranešimas atsižvelgtų ir dabartinę situaciją po to, kai Trumpo vyriausybė, prie, e, administracija pateikė savo e, sprendimą. Uh, ir skaitau, kad e, išreiškia susirūpinimą dėl Junktinių e, valstybių vyriausybės naujausio sprendimo e, neleisti į šalį įvažiuoti septynių musulmonų gyventojų daugumą turinčių šalių atstovams ir suspenduoti pabėgėlių sistemą. Tai yra diskriminacinis sprendimas, kuris kelia imigracinės ir ksenofobinės nuotaikas. Ir, e, net prieštarauja pas pagrindiniams tarptautiniams e, teisiniams nuostatoms, tarptautiniai teisiai, tokiems dokumentams kaip Ženevos konvencija ir gali e, labai padaryti didelę žalą pasauliniams pastangoms, e, tai sažiningai pasiskirstyti atsakomybę dėl pabėgėlių. Tai ir kreipėsi ES ir jos valstybės narės parodyti labai stiprią e, bendrą poziciją ginant e, mūsų e, pagrindinės, mūsų tarptautinės apsaugos sistemas. Dėkuoju. Okay, we'll vote that amendment then. Mes kartu pasirašėme šį pakeitimą. Gerai, tuomet mes balsuosime dėl šito žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, Reikia pasitikrinti. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Didelė balsų dauguma laim patvirtintas šis žodinis pakeitimas. Ir dabar balsuosime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų dauguma sveikiname du bendrautorius šio pranešimo ir džiaugiamės, kad buvo tikrai labai veiksmingai dirbama prie kompromisu ir e, mūsų balsavimas dėl to buvo e, gana sklandus ir netoks ilgas, kaip galėjo būti. Dėkuoju kolegom.